Keturiams minutėms suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Weber, prašom. Dėkuoju, pirminkė. Kolegos, aš norėčiau pirmiausiai padėkoti šešėliams pranešėjams ne, ne vien už jų gerą protingą įnašą rengiant pranešimą, bet taip pat ir jų atsidavimą kovojant už žmogaus teisės ir e, kovojant su diskriminacija. 2000 metais aš priklausiau žmogaus teisų organizacijų tinklui, e, kuris pasisakė už tai, kad būtų priimti teisės aktai ES mastu skirti kovoti su diskriminacija. Dvi e, lygių galimybių direktyvos buvo patvirtintos ir mes laikėme tai istoriniu momentu, kadangi diskriminavimas žmonių yra vienas iš e, nemaloniausių ar baisiausių elgesio su žmonėmis formų. Aš kaip Europos parlamento narė norėjau įvertinti, kaip lygių e, užimtumo galimybių direktyva yra įgyvendinta. 2000 metais valstybės narės uh, E, turėjo užtikrinti e, apsaugą nuo diskriminacijos e, profesinėme gyvenime ir profesinėme mokyme. Taigi turbūt nekeista, kad daug valstybių narių platesnius standartus įdėgė ir išplėtė kovas su diskriminacija kitos, į kitas rytis, pavyzdžiui, prieiga prie prekių ir paslaugų, bet kai kurios kitos dar net minimalių standartų neįgyvendinimo Labai svarbu e, rinkti e, kokybiškus duomenys tiek ES, tiek ES lygmenių, kad būtų galima lengviau įrodyti, jog egzistuoja diskriminavimas, ypač netiesioginis diskriminavimas. E, netitikimų yra daug tarp diskriminavimo ligmens, kuris yra patiriamas ir apie kurį yra pranešama. E, informuotumas, e, lygybės struktūros, socialiniai partneriai turi veikti visais visuomenės lygmenimis, tokiu būdu nukentėję geriau e, žinos, kada yra jie diskriminuojami ir tik tada bus galima kovoti su tuo. Labai svarbu struktūros lygybės, jų veikla, renkant duomenys, įtvirtinant standartus ir taip pat padedant suprasti, kad reikia keisti e, principus ir įgyvendinti lygybės standartus. E, reikia paremti jų veiklą atitinkamai skiriant finansavimą. Dar norėčiau pabrėžti, koks, kokia rimta problema yra įvairialypė diskriminacija. Tai atsiranda dažnai dėl to, kad taisyklės yra fragmentuotos valstybėse narėse ir nevienodi standartai. Nukentėjusiems dažnai sunku vieną tipą diskriminacijos suprasti, bet galima įsivaizduoti, kaip būna tais atvejais, kai žmonės turi su įvairialybė diskriminacija. Labai svarbu pastebėti taip pat, kad prieiga prie teisingumo sistemos yra ganėtinai e, ribota ir pranešimas ragina valstybės narės siekti užtikrinti, kad nukentėję galėtų gauti konsultacijas teisinės e, ir pagalba visais e, etapais procedūros, įskaitant nepriklausomą e, konsultavimą, e, kurį turėtų atlikti nepriklausomos struktūros ar tarpininkais. Teisinės priemonės yra svarbios ne tik nukentėjusiems, tai lavina ir visuomenę, kadangi teismo bylos ir deramas atstovavimas kelia problemų kai kuriais atvejais. Mes prašome valstybės narės rasti būdų, padėti nukentėjusiems, e, pavyzdžiui, e, numatant išimtis e, mokesčių teismo ar siekti remti specializuotas, siekiant remti specializuotas NVO. NVO turi legitimių interesų tam tikrose e, teisinėse procedūrose. Ir taip pat labai e, svarbu yra keistis pažangiają praktiką tarp valstybių narių. Reikia kovoti su visomis diskriminacijos formomis ir pripažinti tai. Ir aš tikiuosi, kad dėlė daugumą parlamentas pritars šiam pranešimui. Ačiū. Dėkuoju, ponė Weber. Toliau, dabar komisijos vardu ponė Taisen, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu pirmiausia padėkoti pranešėjai, poniai Weber, kuri parengė šį išsamų direktyvos e, taikymo vertinimą. Diskriminavimas bet kokiu pagrindu neturi egzistuoti ES. Todėl ES komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad nediskriminavimo direktyvos būtų veiksmingai gyvendinamos, siekiant skatinti sažingesnę, įtraukiančią visuomenę ir kad darbo rinkos teiktų galimybės visiems. Europos socialinių teisų ramščio projektas nurodo, kad mažiau reprezentuojamų grupių e, dalyvavimas turi būti stiprinamas, užtikrinant vienodą traktavimą visose srityse, įskaitant ir informavimą apie problemas ir kovojant su diskriminavimu. Negalima neikti, kad pastarų metų statistika verčia nerimauti. Pagal 2015 metų Eurobarometro tyrimą apie diskriminavimą bent jau plačiai paplitęs suvokimas, kad egzistuoja ES diskriminavimas. 64 procentai respondentų nerimavo dėl diskriminavimo etinės kilmės pagrindų. 55 dėl socialinio lytinio e, diskriminavimo, o 50 procentų dėl religijos. Tačiau matome pozityvių pokyčių. Apklausos rodo, kad piliečiai vis daugiau suvokia, kokios jų teisės egzistuoja, o tai yra svarbus pirmasis žingsnis siekiant pagerinti nuostatų įgyvendinimą. Mūsų 14 metų ataskaita apie e, rasės ir užimtumo lygybės direktyvas padarė išvadą, kad e, valstybės narės teisingai jas perkelė savo teisę. Ataskaita taip pat pabrėžė, kad būtina derinti esamus teisės aktus su tinkamais politikos veiksmais, būtent gerinant informatumą apie teisės ir galimybę pasinaudoti teisingumo sistema. Jūsų prašyme teisingai pabrėžiami šie aspektai ir kiti. Komisija e, ketina pasinaudoti direktyvą daugeliu frontų ir paminėsiu keletą pavyzdžių. Pirmiausia, mes propaguojame analizę ir mokslinius tyrimus apie situaciją valstybės narėse per e, kasmetinę ataskaitą dėl diskriminacijos Europoje, kas minima jūsų pranešime, e, taip pat e, pranešime apie seksualinio pagrindų diskriminavimą ir diskriminavimo ataskaitą apie neįgalius asmenys. Ir galiausiai ataskaitą dėl lygių lygybės ir nediskriminavimo įstatymo Europoje. Taip pat e, rengiama studija apie lygybės duomenų rinkimą. Mes suprantame, kad šios ataskaitos nėra sprendimas savaime, tačiau suprantant geriau, kokie vyrauja diskriminacijos modeliai, labai, tai labai svarbu stiprinant ir politikos gyvendinimą. Antra, aukšto lygio nediskriminavimo klausim, lygybės ir įvairovės klausimų grupė palengvina keitimas į geriausią praktiką. Gerinant žinojimą apie teisės, mes norime stiprinti nacionalinių lygybės e, institucijų e, pajėgumus. Pavyzdžiui, 15 metais buvo parengtas kolokvimas dėl pagrindinių teisų, kur buvo kalbama apie toleranciją, pagarbą, prevenciją ir kovą su antisemitinė, antimusulmoninė neapykanta Europoje ir buvo seminaras parengtas dėl daugelįpės diskriminacijos. Be to mes bendradarbiavome ir remiame organizacijas veikiančias kovos su diskriminavimu srityje, pavyzdžiui, Europos Teisės akademija, Europos Sąjungos parinių teisų agentūra ir Equinet, gerai žinoma, nacionalinių lygybės institucijų e, įstaigų tinklą. Teisėkuros prasme, aštuntųjų metų pasiūlymas dėl vienodų traktavimo direktyvos e, praplečia e, diskriminavimo draudimą religijos, neįgalumo, amžiaus ar socialinės orientacijos pagrindų į sritis, kurių, kuriams tai nebuvo taikoma, įskaitant socialinės apsaugos, socialinių pranašumų, švietimo, e, prekių ir paslaugų teikimo srityje. Taip pat E, didinama apsauga rasės pagrindų direktyvos, draudžiančios e, diskriminavimą lyties pagrindų, neapima kai kurius ryčių ir aš manau, kad e, mūsų pasiūlymas bus, tarybos greitai bus patvirtintas. Taip pat pasiekta pažanga gerbėjim parlamento nariai diskusijose dėl siūlomas direktyvos, dėl Europos prieinamumo akto tiek taryboje, tiek parlamente prieinamumas yra katalizatorius tam, kad įtrauktume visus žmonės, įskaitant neįgaliuosius, į visuomenę. Ir šiame kontekste noriu paminėti intensyvų darbą susijusiu su tautų konvencija dėl neįgaliųjų asmenų teisių ir būsimos Europos neįgalumo strategijos peržiūros. Na ir pagaliau 2015 metais pasiūlėme visą sąrašą veiksmų, siekiant pasistumėti į priekį dėl LGBTI. Nepamirškime ir Europos teisingumo teismo, kuris taip pat vaidina svarbų vaidmenį, paaiškinant Europos antidiskriminavimo teisės taikymos rytį. Šiuo metu laukiame svarbių sprendimų dėl dviejų bylų susijusių su e, moteriškos lyties e, darbuotojų atleidimo iš darbo dėl to, kad jis dėvėjo galvos apdangalus. Na ir pagaliau noriu pabrėžti, kad įtraukiančios darbo rinkos bus pasiektos per partnerystės požiūrį įtraukiant visas suinteresuotas pusės. Viešos įstaigos gali padėti žmonėms įgyti įgūdžių, gauti darbą, prisidėti prie augimo, bendrovės gali įsipareigoti e, siekti įvairovės ir dėl to stiprinti našumą, naujoves rezultatus. Profsąjungos NVO yra, kad e, universitetai gali prisidėti prie to savo išvalgomis ir taip padėti skleisti geriausią praktiką e, įvairovės ir nediskriminavimo srityse. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Žodis suteikiamas Libe komiteto vardu kalbėti poniai Helgai Stevens. Vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. Skaitant šį pranešimą, matome, kad prieš 16 metų nuo direktyvos patvirtinimo dėl vienodų sąlygų sudarimo profesinės veiklos rytyje dar daug ką reikia nuveikti. Rezultatų yra pasiekta neblogų, tačiau neįgaliems asmenims vis dar nesudaromos deramos darbo sąlygos mažiau nei 50 procentų neįgaliųjų neturi darbo, tuo tarpu sveikų žmonių tarpė toks skaičius siekia 17 procentų, todėl trūksta tinkamo teisės aktų įgyvendinimo koncepcijos. Neįgalus asmenys taip pat e, turi turėti galimybę nemokamai naudotis e, turi taip pat e, turėti galimybę naudotis laisvu asmenų judėjimu, tai nėra užtikrinta ir e, taip pat yra labai daug nepriimtinų administracinių kliūčių jiems daroma. Pranešime e, minimi atitinkami tautų teisės aktai, kuriuos ratifikavo taip pat ir Europos Sąjunga kaip visuma, kurie skirti žmonėms su negale ir jų teisėms užtikrinti. Dabar kalbės ponė Šoidrova, e, moterų ir lyčių lygybės komiteto vardu. Ačiū. Mėly kolegos, pirmiausiai noriu padėkoti poniai Weber už parinktą pranešimą. Pritariu, kad diskriminacijos darbo vietoje problemas būtina aktyviai spręsti, siekiant pagerinti padėtį. Aš rengiau atitinkamą nuomonę moterų reikalų komitete, kurio kalbama apie netiesioginę moterų diskriminaciją. Turime būtent atsižvelgti į moterų padėties ypatingumą, pirmiausiai dėl motinystės ir būtent užtikrinti joms galimybę grįžti po vaiko priežiūros atostogų į darbą, jeigu jos to pageidauja. Palankiai vertinu šį pranešimą, tačiau turiu keletą pastabų, jeigu nuosekliai įgyvenintume dabar galiojančius teisės aktus, tai situacija galbūt būtų geresnė nei naujas direktyvas priimant, būtų sudėtinga suderinti tarpusio etinius klausimus ir kritikuoti valstybės norės už tam tikrus taikomus apribomus, pavyzdžiui, nešioti religinius simbolius darbo vietoje. Čia turėtume gerbti subsidarumo principą, leisti valstybėms narėms pačioms įspręsti šios klausimus. Mūsų pagrindinė problema yra užtikrinti e, vienodą vyrų ir moterų traktavimą ir elgesi su jais darbo vietoje. Ja reikia spręsti. Ačiū. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Europos liaudės frakcijos. Jo, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Vieną minutę ponas Kasa kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą įvertinant šios direktyvos įgyvendinimą, kadangi šios direktyvos nuostatomis sauga nuo diskriminavimo yra sustiprinama, to reikalauja ES. Teisė yra nustatoma atitinkama sistema, kurią pastokus galima kovoti prieš diskriminaciją tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, neįgalumo ir kitais atžvilgiais. Taigi taip pat užtikrintas užtikrin, direktyvos nuostatų užtikrin, užtikrinamas vienodas elgesys su vyrais ir moterimis. Taigi, aš manau, kad ir taryba turėtų vadovauti šiomis nuostatomis, nors jos atstovų salėje ir nėra, nes mums reikia siekti sukurti tolerantiškesnį pasaulį sumažinti diskriminaciją. Ačiū. Jums norime užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ponas Šanį norite padaryti ir atsakysite į šį klausimą? 30 sekundžių klausimai. Ponas Zanį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas parlamento narys. Sutarėme dėl dviejų dalykų, tačiau noriu užduoti Jums vis tik vieną klausimą kalbėjote, kad šis pranešimas yra geras, pritariu. Tačiau valstybės narės ir jų vyriausybės dar turi daug ką nuveikti. Pirmiausia, kai kurios vyriausybės, kurios labiausiai atsilieka. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad šiuo metu taikomos valstybėse narėse ar Europos lygių priemė, priemonės yra pakankamos, kad neįgalus vaikai gali tinkamai pasiruošti kartu su tėvais savo sunkiai ateičiai. Ačiū, 30 sekundžių atsakymai. E, aš kalbėjau apie būtinybę mažinti diskriminaciją, dar daug ką reikia šioje srityje nuveikti. Ir kai kuriuose valstybėse situacija yra blogesnė šiek tiek, taigi reikia keistis patirtimi pirmiausiai ir žiūrėti, kad diskriminacija būtų taikoma ir niekur ypač darbo vietose. Ačiū. Socialistų demokratų frakcijos vardu, ponė Blinkevičiūtė, dabar dvi minutės. Pirmiausiai dėkoju pranešėjai Renatai Weber už gerą pranešimą ir už mūsų bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, ši direktyva turi įtakos kiekvieno iš mūsų ES, kiekvienam iš mūsų ES piliečių, tiek jaunam, tiek vyresniam, tiek neįgaliam, tiek vyrui ar moteriai. Ypač svarbu suvokti, kad dėl Europoje vykstančių demografinių pokyčių, taip pat dėl pensinio amžiaus ilginimo, vyresnio vyresnio amžiaus žmonių diskriminacijos dėl amžiaus klausimas užimtumo srityje tampa vis aktualesnis todėl jei jau mes priimame sprendimus valstybėse narėse ilginti pensinį amžių tai privalome mūsų senjorams užtikrinti visas įmanomas galimybes likti darbo rinkoje kaip pilnaverčiams darbuotojams. taip pat noriu paraginti valstybes nares užtikrinti vyresnio amžiaus darbuotojų apsaugą nuo nesąžiningo atleidimo pensinio amžiaus atveju atvejų nes vyresnių darbuotojų teisės iš tikrųjų neretai valstybėse yra pažeidinėjamos. E, į kitą į ką noriu atkreipti dėmesį kad mes vis dar nesugebame nuo diskriminacijos apsaugoti labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių tai žmonių su negalia. kai kurios valstybės narės iš tikrųjų pažeidžia šią direktyvą nes nesugeba pritaikyti neįgaliesiems darbo vietų nesuteikiama tinkamo gyvenimo ir kokybiškų darbo sąlygų neužtikrina lygių galimybių į švietimą ir į profesinį mokymą. todėl vėl turime raginti valstybes nares pasinaudoti ir struktūriniais fondais metais kad būtų pritaikytos darbo vietos bei suteikiama reikiama pagalba neįgaliesiems darbo vietoje. E, taip pat turime spręsti priekabiavimo darbe problemą kuri gali kilti dėl įvairių priežasčių ir dėl lyties ir dėl amžiaus dėl religinių įsitikinimų kuris žeidžia žmogaus orumą kuris žemina ir galiausiai darbuotojui iš tikrųjų sunku dirbti tokioje darbo aplinkoje. todėl manau kad labai svarbu skleisti informaciją ir daryti informacines kampanijas žmonėms dėl jų teisių ir galimybių darbe ir darbo rinkoje bei dėl darbdavių atsakomybės darbuotojų darbuotojų atžvilgiu. daugelis mūsų piliečių net nežino kokios teisės yra numatomos šioje direktyvoje. Ačiū. Σας ευχαριστώ. Την ομάδα των συντηρητικών και μετά... Ačiū. EKR frakcijos vardu, ponė Trebėčios, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. EKR frakcija pritarė prieš diskriminavimą darbo vietoje nukreiptoms priemonėms, tačiau taip pat labai svarbu neapkrauti mūsų ekonomikos per didelį skaičiumi teisės aktų, kad tai nekainuotų mums po to e, darbo vietų, kad jų skaičius nesumažėtų. Teisėkuros aktais turime užtikrinti subrėžtų tikslų pasiekimą, tačiau be pašalinio poveikio. Diskriminavimas, su juo neturi būti kovojama darbo vietoje. Taigi turėtume dabar tinkamai peržiūrėti nediskriminavimo direktyvą ir pateikti tinkamus pasiūlymus komisijai. Ta turi padaryti dvi pastabos. Mes nepritarėme socialinėms išlygoms viešųjų pirkimų srityje ir taip pat nepritarėme ES lygių parengti direktyvos dėl motinystės vaiko priežos atostogų, tą turi daryti valstybės narės. Ačiū, ponia Harkin, Alde frakcijos vardu, prašau. Ačiū, pirmininkė. E, Kolegės Renatos Weber e, pranešimas yra išsamus, subalansuotas vertinimas iššūkių užtikrinant vienodas galimybės užimtumo srityje. Jau komisijos narė Taisin kalbėjo apie kai kuriuos iš tų iššūkių. Šis pranešimas kalba tokius svarbius dalykus kaip e, neįgalumas, amžius, įsitikinimai, seksualinė E, orientacija, bet taip pat minimi ir horizontalūs dalykai. Kai kurie e, klausimai yra labai paprasti, galima juos lengvai įvertinti. Pavyzdžiui, e, žmonėms su negale, ar užtikrinama pakankamai gera aplinka, ar socialinės nuostatos įtrauktos į viešųjų pirkimų procedūras. Pavyzdžiui, peržiūra ar taikoma tam tikros nuostatos dėl vyresnių darbuotojų. Uh, Ir e, yra kitų dalykų, kaip e, tam tikros nuostos dėl šeimos, tėvų teisių, bet kiti klausimai yra labai sudėtingi, jautrus, kurie sprendžiami nacionaliniu e, mastu. Tai susiję galbūt su kultūra, istorija ar nesenais įvykiais. Ir dar noriu pasakyti, kad užimtumo srityje jeigu diskriminavimas bus pateisintas dėl tų dalykų, tai tada atversime Pandoros skrynę. Ačiū, ponia Kari, pusantros minutės guo vardu. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerą pranešimą. E, tai tema aktuali mums visiems. E, reikia užtikrinti galimybę dirbti visiems, nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos, lytinės orientacijos, e, lyties, amžiaus ir panašiai vienodos galimybės turi būti e, laikoma e, mūsų svarbia užduotimi, nes penelik daug žmonių kenčia nuo diskriminavimo, pirmiausiai moteris, pavyzdžiui, jų e, tiek atlygis, tiek užimtumas yra kitoks lyginant su vyrais negu vyrų mažumų grupės taip pat turi veikti visuomenėje, kartais jos kenčia nuo to, kad trūksta žinių ir e, užimtumo rinka e, beveik niekad neatsiveria kai kurių grupių atstovams. Reikia e, siekti, kad nebūtų žmonės skirtingai vertinami. Valstybės narės turi turėti galimybių investuoti į daugiau darbo vietų ir geresnės darbo vietas. Mes turėtume siekti uh, išgyvendinti diskriminavimą, tai naudinga visai visuomenė. Yra kažkokia atskira problema, bet kolektyvinė užduotis. Ačiū žalių vardų, pane Ždanoka. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti Renatą Weber, parengus šį pranešimą, žalieji visiškai remia kreipimas į tarybą, kad būtų išeita iš aklavėtės ir būtų paspartintas ES horizontalios antidiskriminavimo direktyvos e, prieimimas. Mūsų laikais esamos antidiskriminavimo esamo teisės aktų išplėtimas ir nuoseklus jų taikymas turi būti vertinamas kaip labai svarbus elementas e, radikalizavimo prevencijos srityje. 47 straipsnis numato galimybę imtis pozityvių veiksmų, jeigu tam tikros grupės kenčia nuo diskriminavimo, ko valstybės narės iki galo nepanaudoja. Aš taip pat noriu pabrėžti ir pritarti rekomendacijai patvirtinti Europos sistemą nacionaliniams strategijoms kovoti su antisemitizmu ir islamofobija. Aš pati norėčiau čia, čia pridėti dar ir rusofobiją, kas yra naujas reiškinys. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu pana Adžė, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegijai Weber už jos darbą. Direktyva pirmiausia e, atsirado prieš 16 metų ir nepaisant to, koks buvo jos įgyventinimas per tą laiką. Tai labai svarbus teisės aktas, nes struktūrinės problemos valstybės narėse leido gimti naujoms neligybės rušims ir e, didžiulės e, gyventojų grupės darbo rinkoje susiduria su neligybė. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės patyrė, na, kai kurių žmonių uh, pensinis amžius padidintas, jie nukentėjo dėl tokios diskriminacijos. Kartais jie neturi būtinų įgūdžių, kad prisidarytų.